būtent sienidos kasybų, kasybos technologijų draudimas mano sąraše, ponas Mesaroš. Köszönöm, elnök úr! Szeretném, ha az Európai Unió teljes területére... Dėkoju. Norėčiau pakviesti, kad senidų technologijų naudojimas būtų uždraustas visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau jūs taip pat pakviesti, kad tos technologijų būtų visiškai atsisakyta, kad būtų galima išvengti kitų stikinių nelaimių, kai e, cheminės, cheminės taršios atliekos būna išpilamos bet kur ir bet kaip. Taip yra nutikę uh, Vengrijoje, Slovakijoje taip pat. Šis Incidentas įvyko nesi, visai netoli Slovakijos ir Vengrijos sienos. Dabar yra atidaromos naujos kasyklos ir vėl šios technologijos yra taikomos. Tai nėra dvišalis klausimas tarp dviejų ES valstybių. Aš manau, kad ES turi turėti bendrą tikslą vykdyti uh, vieningą aplinkosaugos politiką. Būtent dėl to dėkuoju visiems, kurie paremė šias priemonės. Dėkui. Kolega Ugijas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes manome, kad reikia uždrausti e, kalnakasybos techniką, kai, kai vartojamas cienidas, nes ta būtent kalnakasybos technika kelia pavojų, didžiulį pavojų žmogaus veikatai ir gyvūnų veikatai taip pat. Italijos delegacija liberalų frakcijoje nemano, kad reikia dėrėtis dėl tokių fundamentalių teisių kaip sveikata visiems piliečiams, e, nuolaidžiaujant vienai ar kitai tarptautiniai įmoniai ar vieniem ar kitiem verslininkam. Kai mes kalbame apie e, šį reikalą, turime turėti omenyje, kad kalbame apie aukso kasybą. Tai nėra kažkas tokio, kas yra, būtų naudinga visiems žmonėms. Jie turėtų rasti naujas technologijas, draugiškas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Ačiū. Ačiū ponui Jūgijas. E, kolega Vadim Tudor. Mulțumesc celor aproape 500 de colegi aici. Dėkoju. Dėkoju penkim šimtams kolegų, kurie vakar balsavo prieš cenidų naudojimą kalnakasybos veikloje. Sakydami žodį cenitas, mes, mes sakyti, sakome žodį mirtis. E, daug rumunų, ypatingai iš Transilvanijoje, turi daug gamtinių išteklių, ten yra daug uh, aukso. Mes 300 tūkstančių aukso, sidabro, didžiulės, didžiulius kiekius kitų vertingų retų metalų. Um, godi mafija bando prieiti prie tų turtų, juos pasiimti ir tuo pat metu vykdo agresyvę propagandą. Naudojamas cienidas, kuris kelia didžiulį pavojų aplinkai, nuodija ją. E, siaubiami kalnai, devynios e, kapinės, e, aštuonios bažnyčios. E, taip pat pakengta senoviniai romėniškai galerijai. Alburnos miestas taip pat buvo e, nukentėjęs. Tai yra tas paminklas, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Mes jau patyrėme Černobilio katastrofą, panašiaus kitos mums nebereikia. Dėkui. Kolega Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am votat ieri împotriva rezoluției. Pentru... Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš rezoliuciją, kadangi vietos bendruomenė prašė manęs, kad aš būtent tai balsuočiau. Uh, vietos bendruomenė mato, kad kyla pavojus uh, tai vietovė. Aš pateikiau pakeitimus kartu su kitais 40 kolegų ir mes pareikalavome, kad būtų atliktas, atlikta studija, kad būtų galima išsiaiškinti poveikį aplinkai tos technologijos. Tai būtų tikrai gestas siekiant užtikrinti švarę aplinką. Šiose diskusijose verda daug aistrų. Ir aš manyčiau, kad svarbu, kad tos bendrijos noras gyventi sveikoje aplinkoje nebūtų sunaikintas. Dėkui. So first, Te, tęsime toliau kolegos Mendes de, Mendes de Vigo pranešimas. Kolegė Ovir nori kalbėti, prašau. Madame Ovir, she is not here. Ponios Ovir nėra. Tad dėl Kirgistano galėsime paaiškinti balsavimo motyvus. Du kolegos nori kalbėti. Kolega Higgins pirmiausia. Matau, kaip kolega bėga prie savo mikrofono. And you have the floor, Mr. Higgins. Yes, uh, thank you, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, gal galėčiau paklausti, kodėl kiek, tiek daug narių čia šaukia salėje, tuo metu, kai kiti nariai bando paaiškinti savo balsavimo motyvus. Kodėl tokia situacija yra salėje? Colleagues, Kolegos, dar e, liko 10-15 minučių, kol ponas Bidenas atvyks pas mus. Prašau laikytis rimties, e, nes kolegos nori paaiškinti savo balsavimo motyvus, o mes visi norime dirbti malonioje aplinkoje. Pone Higiai. Ačiū, aš susilaikiau balsuodama dėl rezoliucijos dėl Kirgizijos penkis metus. E, mes regėjome, kaip e, žmonės Kirgizijoje kovoja už geresnį gyvenimą bei prieš korupciją. Deja, tulpių revoliucijos metu atėjusi vyriausybė išdavė žmonių lūkesčius, sukūrė korupcinį autoritarinį režimą, o Bakijevo režimas nieko gero žmonėms nesugebėjo pasiūlyti. Aš remiu vietos gyventojus bei organizacijas, kurios rengia su naujus rinkimus, nori sušaukti naujus rinkimus bei siekia, kad nepriklausoma darbo partija atšauktų katastrofiškus privatizacijos rezultatus bei paskatintų demokratinius pokyčius piliečius, bei užtikrintų, kad institucijas kontroliuotų darbo žmonės, bei užtikrintų socialinę lygybę šioje Vidurio Azijos šalyje. Dabar pono Peterle pranešimas, ponė Morkūnaitė, Mikulienė, prašom. Kolegos, prašau rimties. Labai džiugu, kad šitas dokumentas buvo priimtas didžiaja balsų dauguma, tai yra, jam beveik nebuvo jokios opozicijos ir tai yra savaime suprantama, kadangi sveikata mus liečia kiekvieną iš mūsų ir mūsų artimuosius. Ir sveikinu Europos parlamentą ir visus ES piliečius, taip pat pranešėją, kad e, šiandien buvo priimti tokie sprendimai, kurie turėtų pastumėti prie dar konkretesnių ir kryptingesnių veiksmų, siekiant ne tik gydyti vėžio susirgymus, bet ir užtikrinti vėžio susirgymų prevenciją. Deja, e, prognozės vėžinių susirgymų srityje yra iš tiesų labai gazdinančios ir mes turime sutelkti savo jėgas tam, kad įveikti jas. Balsavau šio dokumento prieimimą, nes tikiu, kad integralus požiūris į viešinius susirgymus bei kova su juo turėtų būti laikoma itin svarbia tiek Europos bendrijos, tiek valstybių narių sveikatos strategijos dalimi. Būtinas kolektyvinis ir koordinuotas valstybių narių darbas tam, kad sumažintumėm riziką viešinių susirgymų srityje. Next... Ačiū. Ponas Paška. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pranešimas dėl kovos prieš vėžį yra labai svarbus. Daug kalbame apie prevencijos svarbą. Žinoma, kad anksti diagnozavus e, sėkmingo gydimo galimybės stipriai išauga. Yra tam tikros genetinės e, prielaidos bei galimybė pasirinkti tokį gyvenimo būdą, kuris e, padės išvengti vėžio. Būtina, e, kaip įmanoma, geriau taikyti prevencijos priemonės kovoje su vėžiu. Kitas žingsnis galėtų būti išplėsti gydimo metodus visose valstybėse narėse, būtent kad būtų naudojami metodai mažosnėse klinikose, kur gydytojų patirtis gal nėra labai didelė, taip padėtų reikėtų daugiau žmonių išgydyti. Balsavau už mm, šį pranešimą, nes tikiuosi, kad ES imsis visų reikalingų priemonių kovoti su šia lyga. Ačiū. Dėkui. Dabar e, ponas Bonsignorė. Bonsignorė, prego. Grazie, prezidente. Desi... Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti aplinkosaugos e, komitetą už atliktą darbą, o taip pat pranešėją pana Peterlę. Jis iš tiesų sukūrė tokią, tokį pasiūlymą, e, partnerystės pasiūlymą kovoje su vėžiu. Tai yra mums visiems labai jautri, labai svarbi tema. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis 2 milijonai europiečių kiekvienais metais miršta nuo vėžio. 10 procentų atvejų vėžio, e, vėžių susirga dėl to, kad e, darbe yra daug kancerogenų. Iki 2020 metų numatyti tam tikri tikslai ir tikriausiai mes jų galėsime pasiekti bendraudami su valstybėmis narėmis ES turi būti vieninga šioje kovoje. 26 straipsnis čia yra labai svarbus. Čia yra pasakyta, kad visi e, vaistai visose šalyse turi būti prieinami. Dėl to ir balsavau už. Ačiū. Gerbiami kolegos, žinau, kad visi laukiame uh, pono Baideno atvykimo, tačiau kolegos dar aiškina balsavimo motyvus, dar turim laiko, tad prašome tylos. Kitas pranešimas, dėl kurio aiškinsime balsavimo motyvus, yra ponios stoja pranešimas dėl informacinių ryšių technologijų sutelkimo. Kolega Mesaros nori kalbėti, prašau. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Dėkoju, E, informacinių technolog... informacinių te... informacinės technologijos labai sparčiai patobulėjo pastaraisiais metais. Šios sektoriaus plėtra prisidėjo prie kitų stagnuojančių sektoriaus vystimosi, tokių kaip nanotehnologijos, matavimo įvairios technologijos ir panašiai. Būtent dėl to mes džiaugiamės komisijos iniciatyva pasiremti informacinėmis technologijomis tam, kad būtų galima e, lengviau pasiekti strategijos 2020 tikslų. Džiaugiuosi, kad galėjau balsuoti už šią iniciatyvą, nes yra iš ties labai svarbu, kad mes pasiektume savo tikslų iki 2020 metų ir kad būtų įdėktos energijos energetiškai efektyvios technologijos. Aš manau, kad IT sektorius yra strateginės svarbos, e, dedant pastangas įdėkti energiją tausojančias, taupančias technologijas. Aš manau, kad turime remti e, matavimo prietaisų standartizavimo iniciatyvą ir turime pasiūlyti paketą iniciatyvų, kurios skatina paslaugų vystimasi. Dėkoju. Gerbiami kolegos, kitas pranešimas yra prodi pranešimo pranešimo balsavimo paaiškinimo motyvai. Pone Matera. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau. Aš balsavau už, nes man labai patinka tas darbas, kurį atliko kolega Vitorijo Prodi. Tai iš tiesų tarsi apvainikavimas visos ES komisijos veiklos. Italijos pietuose Mezodžiorno Mes priklausome Viduržėmio jūros besienė. Mes buvome išrinkti, nes mumis pasitikėjo e, piliečiai ir jie mane, kad mes juos galime apsaugoti nuo klimato e, kaitos tose žemėse, kurios gyvena būtent iš žemės ūkio, iš žvejybos ir iš turizmo. Socialinių silpnesnių grupių atstovai gyvena pietuose ir dėl to iš tiesų labai svarbu saugoti solidarumą tarp valstybių bei regionų ypatingai įgyvendinant naują strategiją. Labai sunku kalbėti tokias, tokioje sumaištyje, tačiau galiu tik tais dar kartą paskatinti, kad būtų geriau panaudojami solidarumo fondai. Aš esu pranešėjai nuo EPP e, ir mes norėtume, kad būtų skiriama papildomų lėšų, e, kad būtų galima efektyviau kovoti. Pone Andrikėne. Thank you, Mr. President. I support the Commission Ačiū, ponė pirmininkė. Remiu pono Prodė pranešimą ir komisijos baltoje knygą. Jos labai reikia atsižvelgiant į Kopenhagos viršūnių susitikimą. Ten tikrai nepasiekta to, ko norėjome. Neprivalomas dokumentas, dėl kurio susitarta e, Kopenhagoje, dėl e, klimato atšilimo stabdymo iki dviejų laipsnių vis dėl nėra pats geriausias scenarius Europai, nes tai paskatintų didelius regioninius klimato pokyčius. Kolegos, mums reikia skirti ypatingą dėmesį taip, kaip gaminame energiją, reikia sukurti tinkamą ir gyvybingą energetinę politiką, bei reikia ieškoti naujų aplinkai draugiškų energetinių technologijų bei kurti e, atitinkamas politinės priemonės, kaip tokios naujos technologijos būtų įtrauktos į mūsų dabartinę sistemą. Manau, kad šis pranešimas paskatins es žengti tinkamą kryptimį bei leis sukurti tam tikras politinės priemonės. Ačiū dabar ponia Kalenbach. Aš palaikau šiandien pono Prodi pateiktą pasiūlymą. Man e, kelia abejonių vienas pakeitimas, kuris buvo patvirtintas. Pona Zieber iš APP jį pateikė būkštauju, jog tokiu būdu konservatoriai nori vėl gražinti mūsų atominės energetikos amžių. Jeigu mes kalbame apie CO2 e, mažai išskiriančias energi... energijos e, e, sistemas, tai negalime kalbėti apie atominę energetiką, tai tai yra lobistų darbo bandymas. Taigi aš e, noriu pabrėžti, jog nebalsavau už šį pakeitimą šiame dokumente. Ačiū. Dabar nutraukiame balsavimo motyvų paaiškinimus ir prasidės mūsų oficialus ir iškilmingas posėdis.